narės visos jos yra paliestos, supurtytos. Ir dabar pasakykite, ar turite kokį nors atsarginį veiksmų planą, vadinamąjį planą B. Dėkoju. Madam. Ačiū. Pone Galpel.